Colleagues, if you can take your seats, we'll start off with the vote. Labas rytas, pradėsime balsavimą dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Sveikiname kolegas iš ITRE komiteto, kurie prisijungė prie mūsų šį rytą šioje salėje. Tikiuosi, kad visi atsinešite balsavimo korteles. Jums reikės balsavimo kortelės. Mes negalime priimti jokių rankos sukelimų. Ponas Kameris. Ponas pirmininkė. Mūsų frakcijos vardu norėčiau pranešti, mes protestuojame, kadangi taisyklės keičiasi nuolatos. Vakar buvo išdalintas balsavimų sąrašas su e, kompromisiniais pakeitimais, apie kuriuos nebuvo diskutuota. Dėl kompromiso buvo susitarta tarp dviejų frakcijų ir keturių kitų frakcijų sudarytas kompromisas nebuvo įmanomas. E, daug kartų viskas keitėsi, vakar posėdėje siūlėme atskirą balsavimą. Trys koordinatoriai balsavo už tai, trys prieš, vienas susilaikė. Ir mums buvo vakar koordinatorių posėdėje pasakyta, kad jeigu dvi frakcijos yra prieš, tai reiškia, kad dauguma prieš. Tai štai, e, kai dėl to veikimo tvarkos vakar buvo pasakyta, kad nebus atskiro balsavimo, paskui buvo pasakyta, kad bus atskiras balsavimas dėl, dėl e, priedų, e, galų galia rytoj, vakar po pietų buvo pasakyta, kad atskiro balsavimo nebus, o trumpiau tariant, mūsų požiūrio neįmanoma išsakyti ir manau, kad tai yra visiškai neįmanoma dalykas Vakar buvo viena tik tais kalba išdalintas e, sąrašas balsavimo. Manau, kad tai yra didelė klaida ir didelė, e, mes protestuojame ir padarysime atitinkamus patikrinimus, kad įsitikintumėm, ar šiandieninis balsavimas yra legalus. Pone Kameri, tai buvo susijęs su SEF, o ne TNT. Taigi dabar pradėsime balsuoti. Taip, prašau. Pone pirmininkė, mes turime balsuoti dėl 69 kompromisų. Tai yra 85 puslapiai. Norėčiau išsiaiškinti, ar čia buvo laikytasi multilingvizmo taisyklių. Yes. Man sako, kad taip. Sekretoriatas iš ITRE. Taigi, teisų, remdamas iš jo pagrindų, pradėsime balsuoti dėl e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės. E, pranešėjas Valijan, Dominik Rykė ir Alija Sender. Pradėsime pasitikrinę, ar veikia balsavimas. Manau, jog pirmiausia reikia pasitikrinti, ar yra mūsų kvorumas. Abu komitetai turi turėti kvorumą. Manau, kad Taip, pasitikrinsime, ar veikia elektroninės, elektroninė sistema. Pradedame. Ar visi balsavote? Gerai, Jūs turite pereiti į džio vietą, nes manau, jog jo nėra. Man reikia pasitikrinti, ar visi dalyvauja, ar nėra papildomų balsuojančių. Technikai, prašom patikrinti, ar numeris 3 balsavimo mašina veikia. Balsavimas baigtas. Balsavote gerai. Taigi pradedame dabar balsuoti nuo pirmojo straipsnio. Okay, rapporteur ready. Taigi pranešėjas rasite jūs pasirengęs? Gerai. Taigi pradedame. Maratono pradžia, ponios ir ponai. Taigi pirmas straipsnis, pirmas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko primta. Pono Turmeno papildymas su 30. Kas už? Kas prieš? susilaiko, atmesta. Toliau pirmas A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 24. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 25. Kas už? Prieš susilaiko, priimta. 26, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 235 papildymai, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 28, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 237 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 29 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Regi 13 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 30 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trisdešimt antras, ne? Penktas puslapis. Trisdešimt antras, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 258 kas už, už, prieš, susilaiko, priimta. 259, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Reikia 14, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 263 papildymas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas kompromisas, ne, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 272 papildymas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 35. Kas už? prieš, susilaiko priimta. 278 kas už, prieš, susilaiko atmesta. E, biudžeto 12 kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi 15 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 279 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 36 ir 280 tokie patys, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 284 papildymas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 297, ponios Tikau. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar periname prie 305. Ne, dar devintas kompromisas, atsiprašau pirmininkas. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 305, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 306, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 307, kas už prieš, susilaiko, priimta. Regi 16, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 10. De, dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 310 kaip papildymas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 322 dėl anglės dvitekinio tinklų kaip papildymas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsavimą pradedame elektroniškai dėl šio papildymo 302. Pirmininkas 322, atsiprašau. Na, reikia įsijausti, sako pirmininkas. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Patvirtinta aiškiai. Dabar perdame prie 13 kompromiso, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Žodinis pakeitimas. Ar būtų prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? yra prieštaravimų, taigi negalime teikti šio žodinio balsa, pakeitimo balsavimui. Taigi periname prie 14 kompromiso. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 43. Kas už, prieš, susilaiko, priimta priimta. Dabar periname prie 15 kompromiso, kiti du atkrenta, nes antras kompromisas ir 43 pakeitimas buvo. Taigi 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Keturiasdešimt penktas pakeitimas. Leiskime jums jį susirasti, kas už, prieš, susilaiko priimta. 3, 4, 9, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 17 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 18 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 355 papildymas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dabar periname prie 370 pakeitimo 18 puslapyje. Taigi 370 pakeitimas kaip papildymas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimtas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Pasitikriname elektroniškai. Pradedame dėl 20 kompromiso balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar periname prie 353 su tokiu papildymu energijos veiksmingumas. 353. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Kiti atskiri balsavimai atkrenta dėl kompromiso. Dabar periname prie 21 kompromiso. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 22 kompromisas, kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 3, 5, 8, kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 57, kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 3, 8, 9, kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 390, kas už, prieš, susilaiko. Ar galime pasitikrinti? Vėl pasitikrinsime rankų kėlimu. 390, kas už prieš, susilaiko priimta. 23, kas už prieš, susilaiko priimta. 395. Papildymas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 399. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 396. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 397. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 398, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Regi 20, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 401 žodinis pakeitimas, ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Yra prieštaravimas žodiniam pakeitimui. Taigi 401 be žodinio pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 23 dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 402, 403 tokie patys, kas už, prieš, susilaiko. Ar galime pasitikrinti 402, 403, prašom balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame. EPP balsavo vienu per daug. Na, pirmininkė, įdėkite vėl savo kortelę. Ačiū. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Regi 21 ir biudžeto 20 yra tokie patys, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 pranešėjo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 405, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pranešėjo 59. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 404. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 60. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 406. Kas už? Prieš. Sulaiko atmesta. 407 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 61 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 408 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 409 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 24 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Dabar periname prie 25 kompromiso. Reikia perversti kelias puslapius, leisiu jums kelias minutės susirasti. 27 puslapis mano sąraše. gal jūsų 24 liberalų nežinau kur, tik 25 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar periname prie 26 kompromiso, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar 20. Septintas kompromisas, štai jį radau, perveskime puslapį. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 28 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 476, kas už. Atkrenta. 70. 476 atkrenta. Dabar 71 pakeitimas. Kas už, prieš, <laughs> susilaiko. Priimta. Dabar periname prie 29 kompromiso. Kas už? Dar ponas Goša dėl darbo tvarkos noriu pasakyti, kad 483 buvo lygiai toks pat kaip 71. Pirmas, jūs to nepranešėte. Taip, pirmininkas, atsiprašau, taip jie vienodi. Ir taip jį buvo atmesti. 29 kompromisas. Buvo patvirtinti, atsiprašau, sako pirmininkas. Dabar 29 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 30 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Keturi, nuli, penki nulis keturi, kas už? Penki vienas keturi. Kas už? Prieš. Susilaiko Atmesta. Keturi, devini, aštuoni dabar. Ar visi žinote, kur mes dabar esame? Taip? Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Regi 23. Ketvirta dalis, kas už, prieš. Susilaiko. Atmesta. Regi 23, penktoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 24, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 520, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 5.21, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 78, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 5.2.4, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime 5.2.4. 524. Prašom, balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl 523 ir 572 iš karto. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinsime taip pat 523 ir 57, nu, iki 572. Ne, netkrenta. Ar visi balsavote elektroniškai, balsavimas baigtas? Dabar atkrenta. 79 pakeitimas, kas už? Prieš susilaiko priimta. 525 ponios Jūlas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 80 kas už, prieš, susilaiko priimta. Biudžeto 25. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 527. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 526, kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad patvirtinta, bet pasitikrinsime. Pradedame balsavimą dėl 526. EPP dviem per daug dabar jau. Ne, dabar jau gerai. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Aštuoniasdešimt pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 529 ir 530 atkrenta. 531. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 32 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 27 reigi. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 33. Kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 5, 4, 8, 5, 4, 9, tokie patys, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 5, 50, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 5, 47, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar 551, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 552, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 553, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 89. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 90. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 555. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 35 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 92 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 562 papildymas kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. 93 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 94 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 5, 6, 3, 5, 6, 4 tokie patys, kas už, prieš. Susilaiko, atmesta. 5, 6, 6. O kurgi 5, 6, 5? Jis buvo toks pat kaip 563 ir 564. Taigi dabar 566, ponios Vils, kas už? Prieš susilaiko priimta. 95. Kas už, prieš, susilaiko. Dar kartą, ponai. 95. Kas už. Na, dabar jau geriau. Prieš. Susilaiko. Priimta. 5, 6, 7. Kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Regi 28 atkrito, taigi dabar periname prie 96. Kas už? Prieš. Susilaiko, priimta. Dabar 36 kompromisas, kas už? Prieš. Susilaiko, priimta. 571, kas už? Prieš. Susilaiko, priimta Pasitikrinkime 571 elektroniškai pradedame. Džordžios Matijo, ar galite įdėti savo kortelę? Gerai, baigiame balsuoti. Atmesta. Regi 30, kas už. Prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl regi 30. Pradedame. Džodžios, dar kartą susitarkykite. Taigi baigėme balsuoti. Patvirtinta. 573, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Regiai 31, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 574, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 98, kas už, prieš, susilaiko priimta. 574, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 576, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Regi 32 atkrenta, 577 ir 578, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 37 kompromisas, kas už, prieš. Ne, dar kartą iš naujo pradedame. 37 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 581, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 34, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 38 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 30 biudžeto, Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 584. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 585. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 586. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 101 ir 587 identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 39 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 39a kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 39 B kompromisas. Ar sekate mane, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 39 C kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 39b kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. ABCD visiems pritarta. 39e pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 39F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 39G kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 39H pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 39J Atsiprašau, sako pirmininkas, taip. 39 į kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 39 J. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 39 K kompromisas. Kas už, atrodo, kad tik du koordinatoriai priešais mane sėdintis balsuoja. Taigi kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Bet pasitikrinsime balsuojame dėl 39K kompromiso. EPP balsavo per daug, vienu balsu per daug. Balsavimas baigtas. Primta. Viskas savo laiku. Kurgi dabar eisim? 40 kompromisas. Taip, 40. Ar visi radote, kas už, kas prieš? kas susilaiko priimta. Dabar perėsime prie 734 kaip priedo, kaip papildymo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 41 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 742 kaip papildymas, kas už, prieš, susilaiko Atmesta. 42 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 43 kompromisas. Atsiprašau, regi vienas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime regi vienas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 43 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 109 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. 110. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Atmesta. 116. Kas už? 116. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 44. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 44a kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Biudžeto trečias, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 44b kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 127 lingvistinio pobūdžio pakeitimas, o dabar 131. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 132. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 134. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 44 C kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas ir 137 identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 140 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 141 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 44 D kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 44E kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Regi 8. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 151. Kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime 151 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 150. Kas už? Prieš. Dar kartą, kas už? 150. Kas prieš? Susilaiko atmesta. Gerai, pasitikrinsime. 150 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Kurgi mes dabar? Kitame puslapyje 45 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. kaip papildymas 1.5, kas už prieš susilaiko atmesta. Ar norite pasitikrinti? Gerai, pasitikrinsime. 154 pakeitimas, kaip papildymas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atrodo, kad EPP frakcija. Frakcijoje turime vienu balsu per daug. Baigiame balsuoti. Atmesta. Na, atrodo, kad visai didelių balsų skirtumų. 157, kas už, kas prieš. Susilaiko, Pasitikrinsime 157 pakeitimams. Balsuokime. Ar visi balsavote? Baigtas balsavimas. Atmesta. 46 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 160 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime 160 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 161 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 47 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 168 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 167 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 48 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 173 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 174 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinsime 174 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Keturiasdešimt devintas kompromisas, kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 176. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 177. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 178. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 179. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Regi 9. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Biudžeto penktas kas už, prieš, susilaiko priimta. 182 dalis dėl pirmos dalies kas už, prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. 181 kas už, prieš susilaiko atmesta. 182 kas už, prieš susilaiko atmesta Pasitikrinsime. 182 pakeitimas, manau, kad patvirtintas, bet pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 50 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 188 kas už, prieš, susilaiko priimta. 189 kas už, prieš susilaiko priimta. 190 kas už, prieš susilaiko priimta. 50 A kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 51 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 194. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinsime 194. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 195 kas už, prieš susilaiko priimta. 196 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 202 kas už, prieš, susilaiko priimta. 206 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 209 kas už, prieš susilaiko atmesta. 210 ir 2 ir 11 yra identiški pakeitimai. Ar norite pasitikrinti dėl 209? Gerai, pasitikrinsime. 209 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 210 ir regi 11 pakeitimas yra identiški, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 211 kas už, 211 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar 212 kas už, prieš, susilaiko priimta. 20. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 52. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Du šimtai septynioliktas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Du šimtai aštuonioliktas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 219 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 12 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 220 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 221 kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime. 221 pakeitimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 222. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pasitikrinsime. Balsuojame dėl uh, 222 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 223. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 224. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 225. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 226. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 227. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 228. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Biudžeto pirmas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Biudžeto antras. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Kągi, galutinis baigiamasis balsavimas. Balsuosime tris kartus pagal naujas taisyklės pagal sutartus įgaliojimus mes balsuosime dėl pakeisto pasiūlymo, dėl e, teisėkuros pasiūlymo ir dėl tarp, tarp institucinių dėrybų. Taigi teisėkuros pasiūlymas pakeistas teisėkuros pasiūlymas, balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote dėl teisėkuros pasiūlymų? Balsavimas baigtas. 80 už, 8 prieš, 5 susilaikė priimta. Dabar teisėkuros rezoliucija. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 81 už, 8 prieš, 5 susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl tarp institucinių dėrybų. Kas už? Ar visi spėjote balsuoti? Balsavimas baigtas. 86 už, 6 prieš, 2 susilaikė. Noriu pasveikinti visus tris pranešėjus. And could I, could I hand, hand the floor to Chairman Sartori, please? Ir norėčiau suteikti žodį pirmininkiai e, Sartori. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat Labai <clears throat> ačiū pranešėjui už puikų darbą. Mes pamatėme, kad vieni su kitais puikiai galime dirbti, nors darbo bendro procedūra e, tarp mūsų komitetų gana griozdiška. E, Tesime toliau taryboje dėrybas, manau, kad viskas vyks labai konstruktyviai. Dabar įtre komiteto kolegas kviečiu į 5B110 salę pereiti, ten tęsime balsavimą. O kitiems visiems ir apskritai visiems linkiu linksmų kalėdų. Dėkui, 10 minučių pertrauka. O per ją kolegos iš įtrė galės palikti salę ir galėsime tada pakalbėti apie transeuropinius